dealing with the working machine from here okay. this time because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, pradėkime. Siūlau pradėti nuo bandomojo balsavimo. Turime nemažai dokumentų, penkis, taigi prašom pasiruošti. Nedersant pradedame. Bandomasis balsavimas. I open the vote. Balsuojame. Klausimas, ar esate pasirengę atostogoms? Jeigu ne, tai ne. visi balsavote? Ar visi balsavote? Ne. Baigiame balsavimą. Didelė dauguma yra nusiteikę atostogauti. Taigi, ačiū. Pradėsime balsavimą. Pirmiausia, mėly draugai, prašau nusiraminti. Sofija Sakorafa pranešimas sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje viduržėmio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje priima. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Labai ačiū poniai Sakorafa. Antras balsavimas. Kaip ir anksčiau, kaip ir prieš tai. Pirminis pritarimas pagal 69F taisyklę. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta taip pat. Ačiū visiems šešėliams pranešėjams. Darybos buvo sunkios, bet nedaug, ne, nemažai pavyko pasiekti. Toliau kitas pranešimas. Pone Kabezon Ruiz pranešimas programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimas, atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl 9 bendrosios programos. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 34, kas už, prieš susilaiko. Dar kartą patikrinkime. Prašom kelti rankas. 34. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko atmestas 46 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 46 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas už, prieš susilaiko patvirtintas. 63 už, prieš susilaiko atmestas. 9 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Biudžetas 7 už, prieš susilaiko patvirtintas. 105 už, prieš susilaiko patikrinkime. 75 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Dešimtas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Devišimt antras už. Prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Tryliktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 131 už. Prieš susilaiko atmestas. 14 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 281. Trys dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis už. Prieš patir, patikrinkime balsavimą dėl antros dalies. 281 antra dalis. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Trečioji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. 134 <clears throat> už, prieš susilaiko patvirtintas. 132 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ar jūs vieną balsą duodate ar du balsus? Sveikinu. Elgėtės puikiai. Abu jūs. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Baigiame balsavimą. Atmestas 15 A kompromisas už. Prieš patikrinkime, ar bus ta pati dauguma kitoje pusėje. Baigiame balsavimą. patvirtintas. 155 už, prieš, susilaiko, atmestas. 68 už, prieš. Patikrinkime 68, ne visiškai aišku, nes ne visi kelia rankas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 154 už prieš susilaiko patvirtintas. 156 už, prieš susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 178 už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 183 už, prieš, patikrinkime. 183. Baigiame balsavimą. Atmestas 190 už, prieš susilaiko patvirtintas 19 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 282 už prieš susilaiko patvirtintas 20 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 21 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 22 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 23 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 24 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 25 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 256 už, prieš susilaiko patvirtintas 257 už, prieš susilaiko patvirtintas 258 už, prieš patikrinkime 258. Baigiame balsavimą. Atmestas. 26 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 2, 7, 4, pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš patikrinkime. <clears throat> Antroji dalis tikriname. Baigiame balsavimą. Atmesta. Trečioji dalis už. Prieš susilaiko patrinta. 276 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, atmesta, antroji dalis atmesta. 284 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 26 B kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26 C kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Kompromisas 26 D už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 291 už, prieš, patikrinkime. 291, baigiame balsavimą. Patvirtintas. 292 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 293 už, prieš, 293 atmestas, 294 už, prieš, susilaiko atmestas. 295 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 295. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 28 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 309 už, prieš susilaiko patvirtintas. 307 už, prieš susilaiko patvirtintas. 308 už, prieš susilaiko patvirtintas. 310 už, prieš susilaiko atmestas. 311 už, prieš susilaiko atmestas. 312 už, prieš, susilaiko atmestas. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 3, 3, 0 už, prieš, susilaiko atmestas. 3, 3, 1 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 31 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 3, 4, 5 už, prieš susilaiko atmestas. 3, 4, 7 už, prieš patikrinkime. 3, 4, 7. Baigiame balsavimą. Atmestas. 348 už. Prieš. Patikrinkime. 348. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas. 349 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 350 už prieš, susilaiko, atmestas. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 366 už, prieš, susilaiko, atmestas. 303 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 370 už, prieš, susilaiko, atmestas. 372 už, prieš susilaiko atmestas. Regi 8 už prieš susilaiko patvirtinta, regi 9 už prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas, B kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas, devintas už prieš susilaiko patvirtintas, D kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 15 už, prieš susilaiko atmestas, 17 už, prieš susilaiko atmestas, 16 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko patvirtintas, 20 už, prieš Patikrinkime 20. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmestas. Pirmasis kompromisas už, pakeitimas už, prieš. Patikrinkime. Pirmasis pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Antras pakeitimas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Trečias už. Prieš. Susilaiko atmestas. Galutinis balsavimas vardinis dėl viso. Dėl posėdžio tvarkos. Žaliesiems atrodo, kad iš esmės tai geras pranešėjas, noriu padėkėti pranešėjai ir šiems pranešėjams už gerą darbą, tačiau dėja mes negalėsime jam pritarti dėl to nelemtos formuluotės dėl gynybos. Mes prieštaraujame, kad viešosios investicijos būtų skirtos uh, investicijos į karinius tyrimus. Pirmininkas, na, aš maniau, kad jūs dėl techninio pabudžio pastabą turite, bet e, tokios pastabos kaip jūsų netinka. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Kas už? Atsiprašau, elektroninis balsavimas. Baigiame balsavimą. Patvirtinta, pritarta komitete šiai rezoliucijai, kurią parengė ponia Kabezon. Sveikiname kolegę. Yeah. O dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Rezultatas buvo toks. 50 balsų už, 2 balsai prieš ir 5 susilaikė. Na gaila, jeigu nematėte tų rezultatų savo ekranėliuose. Turėsiu omenyje, kad geriau visada rezultatą paskelbti garsiai. Kaip suprantu, ponia Martinės norėtų kažką pridurti dėl darbo tvarkos. Žodis jums prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pereinant prie balsavimo dėl LULUCF, visų pirma norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Tikrai buvo intensyvios, sudėtingos dėrybos, tačiau man atrodo, kad radome neblogą kompromisinį sprendimą. O žodžio paprašiau štai kodėl. E, Kalbant apie šio komiteto e, kompetencijas ir vieną iš straipsnių ten dėja pozicijos e, buvo sunkiai suderinamos ir agūje, žalieji, FP, taip pat konservatoriai, FDD, o iš kitos pusės socialdemokratai, liberalai ir jų skirtinga pozicija. Na, suprantu, kad e, demokratija reikalauja balsuoti už abu alternatyvius uh, E, kompromisus, tačiau per šešėlinių pranešėjų susitikimus nusprendėme neįtraukti priedų į diskusijas. Ne todėl, kad aš to nenorėjau, tačiau tiesiog toks buvo bendras susitarimas. Ir alternatyvus kompromisas, e, kurį pateikė socialdemokratai bei liberalai, e, turiu pasakyti, jis apima ir tos priedus, Na, dėl balsavimo man problemų nekyla, tačiau E, turėkite omenyje, kad tai yra balsavimas ne dėl tikrų alternatyvių kompromisų, tai yra kompromisas, dėl kurio susitarė EPP, GUE, FDD, žalieji kitos frakcijos. Tai apima tai, apie ką ir mes kalbėjome per savo posėdžius. O šeštajame kompromise um, kalbama apie tą prieigą, kuri buvo įtraukta jau pasibaigus diskusijoms. Tad tiesiog noriu, kad tai turėtumėte omenyje. Suprantu, kad balsavimas bus um, toks gana suskaldytas, tokia jau yra demokratija. Ir tai galbūt nėra alternatyvus kompromisai, kaip jau sakiau, o tiesiog visiškai skirtingi e, pasiūlymai, visiškai skirtingi dalykai. Ačiū, ačiū už jūsų tokią svarbę žinę. Suprantu, kad jūs kaip pranešėja nebuvote įtinto patenkinta, tačiau E, toks buvo šešėlinių pranešėjų sprendimas ir iš esmės jūs esate teisi. Taip, antrasis kompromisas apima e, daug e, plačiau nei pirmasis kompromisas. Tačiau pagal mūsų taisyklės tai yra įmanoma. Mes taisyklėms čia neprieštaraujame, jų nepažeidžiame, tačiau be abejo jūs kaip pranešėja nesate labai patenkinta tokiu sprendimu. Vis dėlto toks sprendimas buvo priimtas. Jį prieėmė mūsų pranešėjai, tad ačiū. Ačiū už jūsų tokį išlaikytą pasisakymą. Na ir dabar galėsime palaipsniui pereiti prie balsavimo. Tad pradėkime balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pritarta. 176. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 99, 98 atsiprašau. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt elektroniškai balsuokime dėl 98-ojo. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 99-asis dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Mėly kolegos, kai yra e, du pakeitimai tuo pačiu klausimu, tada balsuosime už juos paeiliui Ir jeigu nebus e, rasta pritarimo, e, tada tiesiog panašia tvarka vadovausimės balsuodami ir dėl kitų pakeitimų. Suprantu, kad šis balsavimas nėra lengvas. Nemažas pakeitimų paketas. 6A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Greičiausiai reikės pradėti vardinį balsavimą, tad balsuokime elektroniškai. Tad balsuojame elektroniškai. 6A. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar elektroninis balsavimas dėl 6B kompromiso. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedame. Baigiamas balsavimas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 167 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 168 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 151 kartu su 152, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. B kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 46 už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 už, prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniškai dėl 49. -ojo. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 50 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 51 už, prieš, susilaikė atmesta. 52 už, prieš, pritarta šiam pakeitimui. 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas 53 už, prieš, susilaikė, pritarta. 55 už, prieš, susilaikė. Galbūt pastikrinkime dėl 55-ojo. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. pritarta šiam pakeitimui. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, balsuokime elektroniškai ir dėl 57. -ojo. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. 58 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59 už, prieš susilaiko pritarta. 60 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 60 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimu 61 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 64. Kas balsuokime elektroniškai dėl 64 dabar. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui 65, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta 66, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai dėl 66. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar ketvirtasis, kas už, kas prieš. Rankų ir vėl nekeliate. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuokime elektroniškai dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 68. Kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai dėl 68. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui dabar 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 69 pakeitimas, balsuokime elektroniškai dėl 69. Balsavimas baigiamas. Pritarta šiam pakeitimui. 27 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 28. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, vartinis balsavimas, balsuoti pradedame. Galbūt pirmiausia balsuokime, tada suteiksiu žodį e, kolegijai, paprašyčiai žodžio. Ar tai susijęs su darbo tvarka? Panašu, kad taip. Ačiū, tik noriu pasakyti, kad žinoma, aš balsuosiu prieš šį nuomonės projektą. Kalbant apie tai, kad e, priimtas šeštasis kompromisas e, reiškia, jog nesilaikoma Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų ir man tai netinka, nes e, taip nesilaikoma Paryžiaus susitarimo ir šalių įsipareigojimo ir norėčiau, kad būtų laikomasi komisijos pasiūlymo šiuo atveju. Suprantu, kad kolegos be abejo gali balsuoti kaip tik pageidauja, tačiau šiuo atveju, kadangi buvo pritarta tam kompromisui, kuris man netiko, aš pati turėsiu balsuoti prieš savo parengtą pranešimo projektą. Kągi kolegos balsavimą baigėme, sako pirmininkas. 44 balsai už, 13 prieš ir vienas susilaikė kolega. Ačiū gerbiamai pranešėjai, ačiū šešėliniams pranešėjams ir kitiems komiteto nariams už diskusijas. Jos tikrai buvo įtin karštos šio klausimu. Um, opinion, o dabar kitas nuomonės projektas, ponia Lopes Brunello, apsauga nuo importo dempingo kanų ir spisijoto importo iš es narėms nepriklausančių valstybių. Panaši padėtis, gerbiami kolegos, tai labai svarbu, kad mes e, kad situacija būtų tokia pati. Aš noriu pasakyti, kad bus du kompromisiniai pasiūlymai dėl to paties klausimai, vienas po kito. Ir mes e, tikrinsime elektroniniu būdu kiekvieną kartą, kadangi gali rezultatas būti labai neaiškus, taigi reikia tinkamai patikrinti. Taigi kiekvienas punktas viens po kito, papunkčiui. Apsauga nuo mm, dempingo kainų ir subsidijuoto importo iš ES narims nesančių valstybių. Aštuntas kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu nuo pat pradžių. Aštuntasis kompromisas. <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis kompromisas – elektroninis balsavimas. Devintasis kompromisas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas – balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas kompromisas. E, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 58 ir 59 pakeitimai kartu identiški. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. 60 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 12 kompromisas. dešimtam kompromisui nepritarta, todėl 12, dėl 12 kompromiso balsuoti nereikia. 13 kompromisas. Patikrinkime elektroniniu būdu. 13 kompromisas. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 71 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Elektroniniu būdu 15 kompromisas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Septyniasdešimt antras pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisas elektroniniu būdu tikriname. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 kompromisas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 82, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Tikriname šeštąjį pakeitimą pasiūlymą. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu šitą kompromisą. Tikriname 18 kompromisą. Balsuoti baigiame. Atmesta. 84. Kas už? Aštuoniasdešimt ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė atmestą. Dabar 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 87. Už. Dėl 86. Taip, galime patikrinti, patikrinti elektroninio būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 87. Už. Prieš. Pasitikrinkime. 87 Balsuojame dėl 87. Balsuoti baigiame. Atmesta. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 8. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Patikrinkime. 8. Pakeitimas. Balsuoti baigiame atmesta. 90 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kas už, prieš. E, šį kartą reikia patikrinti. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuoti baigiame. Vis dėlto atmesta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Kompromisas. Kas už? Prieš. Pastikrinkime. Prieš 19 kompromisas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 94. Prieš. Susilaikė. Kaip supratau, atmesta. Socialistai visai nebalsavo. Taigi patikrinkime dėl 94. 94 ir 95 yra identiški, tai balsuojame dėl jų kartu. Elektroninis balsavimas. Tikriname elektroniniu būdu. Tikriname abu. Dabar tikriname abu pakeitimus 94 ir 95. Balsuoti baigiame. Atmesta. Bet prašau, pakelkite rankas nes nematau. 96, kas už? 96. Na, ar galėtumėt persėsti į kitą vietą? Na, aš aišku atsiprašau. Ar galėčiau paprašyti perskelti į kitą, į kitą, į kitą vietą, ar į kairę, ar į dešinę. Dabar 96 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 prie, už, prieš, susilaikė, patikrinkime. 99 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Patvirtintas, pritarta. Šimtasis. Atsiprašau. Šešioliktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtintas. Pirmasis kompromisas, kas už? Prieš Patikrinkime. Pirmasis kompromisas. Balsuoti baigime. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime, pirmasis pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas, kas už? Prieš. Patikrinkime, nes ne visiškai aišku. Tikriname 18 ir baigiam balsuoti. 22 e, už, 33 prieš, todėl dėl 17 nebereikia e, atsimtas. Antrasis kompromisas už, prieš. Turėtume patikrinti, žinoma. Antrasis kompromisas. Tikrinkime antrąjį kompromisą. Balsuoti baigiame. Taip, didelė dauguma pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, patikrinkime elektroniniu būdu. Tikriname dėl penktojo kompromiso. Balsuoti baigiame. Atmesta. Elektroniniu būdu balsuojame šeštasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuojame dėl šeštojo kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta, patvirtinta, puiku. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38. Už. Prieš. Susilaikė atmesta, 39 už, prieš, patikrinkime, 39 pakeitimas, 39, balsuoti baigiame, patvirtintas, 7 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 13 ir 14 dailai balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 15 už. Atsiprašau, dėl 15 balsuoti nebereikia, kadangi 13 ir 14 buvo patvirtinti. Ir dabar e, galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas ir balsuoti baigiame. pritarta. 34, 22 prieš ir 5 susilaikė. Kaip matote, balsavimas buvo sunkus, sudėtingas. Dėl darbo tvarkos e, vieną minutėlę. Pone pranešėja, noriu pasisakyti dėl e, darbo tvarkos po balsavimo. Mums tai labai svarbu. Prašome, dar susėskite. Mm, dėkuoju, pirmininkė, porą žodžių norėjau pasakyti, kad mes mėginome parengti alternatyvą, kuri būtų naudinga Europos pramoniai, bet e, mm, nepavyko ir dėl to mes e, keliame grėsmę daugelį darbo vietų Europos rinkoje ir e, dėl to aš esu priversta balsuoti prieš savo nuomonę, kadangi mes neginame darbo vietų. Dėkuoju. Uh, Mėly draugai, eh, ponios ir ponai, leiskite pasveikinti mūsų svečią. Uh, Laimė jis dažnai pas mus apsilanko mūsų posėdžiuose. Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrus Ansip, atsakingas už bendrąją skaitinę rinką. E, dabar e, antra struktūrinio dialogo dalis. Tęsame dialogą tarp parlamento ir komisijos. Vicepirmininkas Ansipas buvo pakviestas pas mus, kad papasakotų naujas informaciją apie komisijos darbo programos įgyvendinimo jo kompetencijos srityje ir e, laukiant 2018 metų taip pat. Taigi komisijos darbo programa e, kadangi yra septyni komisijos pirmininko pavaduotojai, tai kalbėsime apie vieną septintąją komisijos programos dalį, kuri susijusi labai artimai su realia ekonomika. Galbūt ne viskas, bet visa tai turi didelės įtakos realiai ekonomikai. Taigi mus tai labai domina. E, bendroji skaitinė rinka. Na, o įtrė komiteto požiūriu mes e, galbūt kalbėtume apie skaitminę sąjungą tai būtų pratesnis, gilesnis projektas. Na, bet šiaip kalbame šiandien apie bendrąją skaitminę rinką, galvojame apie skaitminę sąjungą ateityje. Taigi prašau Jūs, ponė pavaduotojau, pradėkime diskusiją nuo Jūsų įžanginio pasisakymo, prašom. Labai ačiū. Pirmas klausimas, kiek laiko man skirsite? Na, kaip paprastai 10 minučių pradžioje, o pabaigoje e, nebus, neribosime jūsų pasisakymą, nes nieko jau čia nebebus, ar ne, sako ponas Ansip. Pirmininkas, aš tikrai būsiu čia iki pat pabaigos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. E, gerbiami parlamento nariai, Kaip žinote, prieš dviejus metus pradėjome bendrosios skaitinės rinkos strategiją. Šį gegužį vykdome vidutinio laikotarpio strategijos peržiūrą. Iš viso pradėjome, pateikėme 35 pasiūlymus, skaitant 21 teisėkuros pasiūlymą. Tad noriu pasakyti, kad jūsų komiteto dėka Šis procesas vyksta. Tai yra normalus procesas, pasiekėme sutarimą dėl kai kurių dokumentų apie 700 MHz. Tai yra labai svarbus dokumentas, galvojant apie 5, 5G technologiją tai niekada netaptų tikrovę, jeigu nebūtų aiškumo dėl 700 MHz dažnio juostos. Tai yra labai svarbus dokumentas, dėl kurio mums pavyko sutarti. Skaitinio turimo perkeliamumas taip pat e, labai svarbus klausimas žmonėms. kad jie galėtų pasiekti skaitinį turinį keliaudami iš vienos šalies į kitą ES. Kaip žinome, 20 procentų europiečių bent 10 dienų per metus praleidžia bent kitoje šalyje, bent vienoje kitoje šalyje ir jie nori turėti tą turinį, kurie yra teisėtai nusipirkę e, kelionės metu. Bet dėl autorinių teisų apribojimų dažnai jie to negali padaryti. Na, o dabar priimtas sprendimas Balsavimas parlamente jau įvyko. Pritarta gana smarkiai šiam dokumentui. Ir žmonės galės naudotis tuo savo turiniu. Tarptinklinio ryšio klausimai. Noriu padėkoti Kapulanatri kolegijai, mm, rengusiai pranešimą šiuo svarbiu klausimu, nes žmonės tikėjosi, kad pagaliau tarptinklinio ryšio mokesčiai bus panaikinti ES. Ir per pastarosius 20 metų. Na ir dauguma atvejų taip jau yra, tačiau oficialiai Birželio 15 diena bus ta diena, kuomet bus nustotas, nustotas imti mokestį už tarptinklinį ryšį ES. Kaip žinote, dauguma telekomunikacijų operatorių tokias E, paslaugas be tarptinklinio ryšio mokesčio teikia jau seniau, tačiau taip nėra visur dar. Kai kuriuose šalyse e, jis buvo dar tas mokestis įmamas, mes žinome, kad kai kuriuose šalyse operatoriai nori padidinti įmamus mokesčius, kaltindami mūsų sprendimą panaikinti tarptinklinio ryšinio mokesčius nors pagrindo kainas didinti tikrai nėra. Panaikinus e, tarptinklinio ryšio mokesčius, nes, kaip pamenate, mes esame sutarę dėl tam tikrų principų ir reguliavimo įstaigos turi būti labai atidus tų atveju atžvilgių, kuomet operatoriai nori didinti kainas. Na ir vakar taip pat buvo sudarta dėl Marakešo starties. Tai geras sprendimas akliesiems, nes labai gaila, kad ES nesugebėjo ratifikuoti Marakešo sustarimo pastarosius trejus metus. Vyko tarp institucinės diskusijos dėl to, kas yra atsakingas, kas turi teisę pasirašyti sutartį. Na ir pagaliau mums pavyko rasti e, bendrą sutarimą. <clears throat> O tai bus e, labai nemenkam skaičiui nergiančių e, žmonių. Toliau tarp bevėlis ryšys taip pat gera žinia. turiu pasakyti, kad su kai kuriais dokumentais tenka dirbti labai rimtai, kalbu apie dažnių spektrą, 5G, daiktų internetą. Tačiau spektras ypatingai svarbus klausimas. Nes visi bendrai supranta, kad reikalingas platus bendradavimas spektro klausimais, tačiau daugelį atvejų žinome, ypač valstybės narės, e, sako, nelieskite šio klausimo. Nes tai yra nacionalinės atsakomybės sritis, ES čia neturi kištis. Ministrai pirmininkai, prezidentai mūsų pasiūlymus remia, tačiau ministrų lygmenių atsiranda skirtingų nuomonių. Na, turiu dar keletą minučių pirmininkas, dar penkias minutės jums. Na, kalbant apie spektrą ir gilesnį bendradarbiavimą šioje srityje, tai čia kalbame apie terminus, spektro paskirstimo galutinius terminus, aukcionus, taip pat apie licencijų trukmę, kad būtų įtrauktos kaimo vietovės, kurioms, kuriuose būtų galima dėkti 5G tinklus. 25 metų nepakaks, bet mes siūlome tokį minimą 25 metų. Toliau apriepties klausimai. Kalbant apie sujungtus automobilius, autonomiškus automobilius, tai jeigu kai kuriems keliams nebus e, e, kai kurie keliai nebus apriepti 5G tinklo, tai kasgi bus tokiais automobiliais. Taigi, Mes taip pat e, identifikavome kitas dėmesio sritis. Tai yra duomenų ekonomika. Puikiai žinote, kokie čia klausimai. Mes norime e, leisti laisvam e, duomenų srautui judėti Europos Sąjungoje, bet taip pat reikia užtikrinti tam tikras garantijas, ypač, pavyzdžiui, mokesčių agentūroms, kurie norėtų uh, gauti duomenis apie mokesčius, jeigu jie saugomi kitose valstybės narėse. Toliau reikia spręsti platformų klausimus, tai yra taip pat svarbu verslo santykiuose. Nes labai dažnai <clears throat> mažos bendrovės nėra patenkintos, nes jos sako, kad jos negali dėrėtis su, su didelėmis įmonėmis teikiančiomis platformas, netgi jeigu jos bus e, e, delistinguotos, tai nebus galima apsaugoti jų pozicijų. Nesažingos praktikos klausimai, ginčių sprendimas, visa tai yra klausimai susijęs su platformų klausimu ir taip pat reikia daugiau aiškumo dėl pareiškimų ir veiksmų principų. Visi nerimauja dėl suklastotų žinių, e, neapykantos pareiškimų. Valstybės narės, e, kaip žinote, nori imtis pačios reglamentuoti neapykantos pasisakymų sritį. Manau, kad suderintas požiūris visos ES mastu būtų reikalingas čia. E, turime apsaugoti žodžio laisvę, bet taip pat reikia daugiau aiškumo dėl pranešimo ir veiksmų principo. Ką reiškia, pavyzdžiui, pranešimas? Ar užtenka kažkur padėti varnelę? Ar reikalingi kažkokie identifikacijos e, kodai? Pavyzdžiui, kažkas e, paskelbė kažkokią e, medžiagą, video medžiagą kažkoje platformoje, o kažkas ją ištrina. Kas saugo mano teisės, kad ši medžiaga būtų skalbiama, kas apsaugos mano teisės. Taigi daugiau aiškumo čia reikia. Na ir aišku, kibernetinis saugumas taip pat. Manau, kad galime skirti valandų valandas e, kibernetinio saugumo klausimams, nes kur kas daugiau dėmesio turime skirti šiam e, kibernetiniam saugumui ir per laikotarpį peržiūrę mes nusprendėme pradėti diskutuoti apie kibernetinio saugumo strategiją. Apie ją paskelbėme 2013 metais, tačiau tuo metu e, bendras botnetų greitis pagristas e, suimtais prietaisais neegzistavo. Tačiau šiandien, kaip žinote, kibernetiniai nusikaltėliai yra išsisa pramonės šaka. JAV jie sugeba E, kurti botnet tinklus e, panaudodami sujungtus prietaisus ir generuoja DDoS atakas prieš įvairias įmonės ir sugeba išjungti pasaulinių paslaugų teikėjų paslaugų teikimą. Taigi, kibernetinio saugumo klausimus reikia žvelgti labai rimtai ir aš manau, kad reikia renkti mūsų pačių operatyvinius pajėgumus ES lygmenių, nes paskutinių išpolių pa, e, pavyzdys rodo, kad jeigu iš tikrųjų vykdoma masinė ataka, tai visi iš karto atsisuks į Europos Sąjungos. Tačiau šiandien mes turime 30 darbuotojų Europos Sąjungos agentūroje. apie kokius e, nuolatinius sprendimus galima galvoti, jeigu yra tik 30 tai darbuotojų. Daugiametė finansinė programa skaitmėje srityje taip pat yra labai svarbus aspektas, kalbant apie tolesnę daugiametę finansinę programą. Ir čia reikia įtraukti ir kibernetinio saugumo klausimus. Nes Junktinėse valstijose vien šiemet E, valstybių ir federalinių lygmenių, jie skiria 19 milijardų dolerių kibernetiniam saugumui. Mes pradėjome kibernetinę saugumą privačio viešąją partnerystę ir norėtume skirti 250 milijonų eurų mokesčių mokėtojų pinigų šiai viešai ir privačiai partnerystiai. E, tikiuosi, kad papildomai surinksime 1,8 milijardo eurų. Taigi daug daugiau dėmesio skirti turime kibernetiniam saugumui. Labai ačiū, mano laikas atrodo baigėsi. Esu pasirengęs išklausyti jūsų klausimų. Uh, ačiū, sugrįžtate 13 minučių, tai tikrai per daug neviršite, tai neviršite jums skirto laiko. Norėčiau pasakyti štai ką. Vakar vakare, 10 val. vakaro, tiesą pasakius, mes baigėme trišalį dialogą dėl bevėlio interneto, Wi-Fi interneto Europos Sąjungoje. Kai kurios iš jūsų šiandien dalyvaujančių kolegių taip pat dalyvavo tame trišalime dialoge ir džiaugiuosi tuo puikiu rezultatu. Uh, E, tai labai svarbus signalas, kurį galėsime pasiūsti savo piliečiams. Mm, ir kalbant apie, mm, pavyzdžiui, tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą, situacija yra panaši. Šiuo atveju galėsime pasiūlyti internetą, grei, grei, greitaigi internetą, aukštos kokybės internetą visur ES. Ir tai bus nemokamas prisijungimas, nemokama prieiga, tai yra itin svarbus dalykas. Tad ačiū, ačiū Europos komisijai už šį pasiūlymą. Mes tikrai intensyviai dirbame ir džiugu, kad pavyko susitarti ir buvo pasiektas toks geras rezultatas. Dabar perkime prie mūsų diskusijų. Dabar ponė Del Castillo Verra, EPP frakcijos vardu pasisakys. Ačiū pirmininkė, ačiū ir komisijos vicepirmininkui, dėkoju, kad dar kartą pas mus atvykote. Man atrodo, kad dabar mes po truputėlį artėjame prie kadencijos pabaigos, galbūt ir šiek tiek ankstoka apie tai kalbėti, vis dėlto tai yra tiesa. Tiek daug buvo pasiekta šioje srityje, kad m, mm, atrodo, jog jau seniai pradėjome darbus, nors tai nutiko tik prieš ketverius metus. Jūs minėjote, kad yra 21 teisės aktas Jų iš viso yra 30 plus, plus minus 30 kartų su visomis iniciatyvomis, tad tai yra tikrai puiku. Ir man atrodo, kad jūsų tikslas e, išjudinti bendrąją skaitmeninę rinką tikrai pavyko, tai padeda prisidėti ir prie skaitmeninės transformacijos ir padeda išnaudoti visas galimybės susijusias su skaitmeninė revoliucija. Tad tai yra tikrai nuostabu. Daug dokumentų rinkinių buvo mm, baigti aptarti ir buvo pasiekta galtinių rezultatų. Dar audiovizualinė direktyva yra aptariama. Telekomunikacijų klausimai taip pat yra aptariami, jie yra susijęs su sujungiamumo aspektais. O dabar, kalbant apie paskutinius etapus, reikia man nepamiršti tų dviejų svarbių aspektų, kurie padės E, sėkmingai užbaigti tą e, šios kadencijos ratą. Tai yra naujoji kibernetinio saugumo strategija, apie ją kalbėjote, kad ji tikrai yra svarbi, o paskutinis punktas. Atsiprašau, gal anksčiau pasakyti, 13 metais buvo paskutinė tokia strategija patvirtinta, kibernetinio saugumo strategija. Tačiau per ketverius metus situacija itin sparčiai keitėsi, tai reikia atsižvelgti. Uh, O ir dar vienas pasiūlymas tai yra laisvas domenų judėjimas e, Europos Sąjungoje. Tai yra itin svarbu, kalbant apie tas naujas galimybės, mm, su kuriomis susiduria Europos Sąjungos pramonė šiuo metu. Yra nemažai dalykų, kurie rodo, kad sutinkamais teisės aktais, e, taip, sujungimumas yra vienas iš tų aspektų, tačiau kalbant apie laisvą domenų judėjimą, e, ES pramonė, kuri ir taip yra konkurencinga pasauliniu lygiu, galėtų dar labiau pagerinti tą konkurencingumą ir išnaudoti visas galimybės tapti e, tikrą lyderę pasauliniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad e, daiktų internetas, e, kiti komunikacijos aspektai mašinų sujungiamumas. Visą tai būtų galima pilnai išnaudoti, tačiau tai yra susijęs su asmens duomenimis, elektroninės prekybos platformomis. Vis dėlto kalbant apie mm, duomenys, kurie keliauja iš įrenginio ir įrenginį, jie sukurs revoliuciją. Ir šią prasme ES pramonė turi tikrai unikalią galimybę tapti E, globalios duomenų ekonomikos lyderė. Dabar dėl laisvo asmenų judėjimo pasiūlymo tikrai norėčiau apeliuoti jūs ir tikiuosi, kad tas pasiūlymas išvys dienos šviesą. Ačiū labai. Taip, kolegė teisingai minėjo, kad artėja mūsų kadencijos pabaiga, tai atrodo šiek tiek neįtikėtina, tačiau tai yra tiesa. Ir reikia nepamiršti, kad jau po poros metų vyks nauji Europos parlamento rinkimai, tad mums reikėtų pasistengti užbaigti visus savo darbus susijusius su skaitmeninė bendraja rinka, tam turime likusius porą metų. Dabar žodis e, poniai Kompulenatrijai pasisakys socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ačiū labai. Labai džiaugiuosi, kad e, komisaras tiek daug dėmesio skiria e, savo e, darbiniams klausimams ir taip pat norėčiau pasveikinti ir naują Europos parlamento kolegiją. Tikiuosi, kad sėkmingai galėsime bendradarbiauti. Man atrodo, kad pagrindinis dėmesys skiriamas taip tai skaitmeniniai bendrajai rinkai, tai yra susijęs su skaitmeninė ekonomika, skaitmeninė visuomenė. Ir galbūt naujoji komisija kažkokį tai naują pavadinimą galėtų sugalvoti, juk tai nėra vien tik bendrosios rinkos elementai. Ir kalbant apie tą perėjimą prie skaitmeninių technologijų, reikia nepamiršti, kad naudojamės inovacijomis, kurios sukurtos Azijoje, Amerikoje, galbūt ir Afrikoje kažkada jos bus sukurtos, tačiau savo ekonomikos potencialą pilnai neišnaudojame. Tad, kai jau modernizuosime savo infrastruktūrą, kai atnaujinsime savo įgūdžius, labai e, svarbu susitelkti į inovacijas, į rinkos aspektus ir tik tada bus galima kalbėti apie bendrąją skaitmeninę rinką. Tad šiuo atveju daugiau dėmesio reikėtų skirti e, kūrimui, inovacijoms. Tai yra ir mūsų komiteto prievalė. Na taip, suprantu, kad e, ponas Ansipas galbūt tokios e, griežtos prievalės neturi, tačiau žinau, kad dirba su tais inovacijų klausimais ir manau, kad svarbu sukurti tas naujas galimybės ekonomikai. Dabar dėl skaitmeninio susiskaldimo. E, tikrai e, reikia užtikrinti, kad jis mažėtų ir komisija taip pat yra pateikusi naują pasiūlymą, kuriame kalbama apie tai, kaip kai kurios valstybės narės per daug atsilieka. Mm, tačiau man atrodo, kad reikia šito šiokio tokio stumtelėjimo, kad būtų pradėta modernizuoti infrastruktūra, kad nebūtų pasitenkinama vien kažkokiamis senienomis, kurios egzistavo jau prieš keletą dešimtmečių. Ir kalbant apie finansinę paramą, apie kažkokias tai mm, mm, reguliavimo nuolaidas ar supaprastinimus. Reikia stengtis tai užtikrinti. E, komisaras, taip pat e, pane Bilar, kalbėjo apie saugumo aspektus, kibernetinį saugumą. Tų aspektų tikrai negalima pamiršti. Tačiau kol kas sudėtinga suvokti, kiek tam reikės lėšų, kiek jų reikės sutelkti. Valstybės narės imasi atskirų veiksmų. Žinau, kad egzistuoja kibernetinio saugumo centras ir mano šalyje toks yra. Ir tai yra galimybė valstybėms narėms bendradarbiauti, nors galbūt tai nėra Europos Sąjungos primesta prievolė. Žinau, kad nemažai valstybių narių jaučia tam, tam tikrą alergiją, kai joms yra primetami vienokie ar kitokie veiksmai. Geriau, kai viskas yra labiau savanoriško pavyzdžio. Dabar dėl duomenų nuosavybės. Suprantu, kad komisija ketina gilintis į tos klausimus. Aš patie konkrečios nuomonės neturiu, tačiau man atrodo, kad Kalbant apie visuomenę pagrįstais duomenimis, labai svarbu apibriežti tuos duomenų nusavybės klausimus. Na ir dar grįšiu prie tarptinklinio mokesčio. Man tai yra tikrai rūpimas klausimas. Žinau, kad nacionaliniai reguliuotojai taiko tam tikras išimtis ir ne visi operatoriai kol kas gali teikti tas nemokamo tarptinklinio ryšio paslaugas. Na ir tai jie gali pagrysti, pavyzdžiui, patiriamomis išlaidomis. Tačiau nepaisant to, e, vis viena klientams, vartotojams kaina sumažės mažiausiai 85 procentais. Dabar už gigabitą mokama 50 eurų, e, mažės iki 7 eurų ta kaina, kitą metą jau 6 eurai tik liks, ta ta kaina įtin mažėja. Ir Europos parlamentas siekia, kad nuo 50 eurų iki 7,7 eurų būtų sumažinta ta kaina. Nepaisant to, kad tai nėra visiškai nemokami duomenys, tačiau jau tikrai e, tokia nuolaida, toks kainos mažėjimas yra įtin svarbus žingsnis. Ačiū labai, minėjote vieną svarbų klausimą. Taip, mes esame atsakingi už klausimo parlamente rengimą kartu e, su kultūros komitetu. Jis bus rengiamas. Ten bus kalbama apie skaitmeninę rinką ir visuomenę. Ir greičiausiai birželio 20-ąją tas klausimas bus organizuojamas vakare. Dar iki galo nėra nuspręsta, tačiau prašyčiau pasižymėti šią datą. Labai svarbu, kad jūs dalyvautumėte, e, dalyvautų ir kultūros komiteto nariai ir galėtume parengti klausimų kuriuos būtų galima pateikti. Žinau, kad koordinatoriai jau parengė klausimus. 3 ITRI, 3 kultūros komitetas pateikė. Ir dar liko galimybė pateikti iki 25 klausimų naujam komisijos nariui. Dabar Kitas kalbėtojas yra panas Krastodėmskai. Prašome, stikį žodį. Like... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti tokius konkrečius klausimus gerbiamam komisarui, nes aš pats dirbu su autorių teisų dokumentų rinkiniu, tai taip pat yra bendrosios skaitmininės rinkos konteksto dalis. Ir žinau, kad visi tarsi sutarėme dėl tų bendrų terminų, bendrų kategorijų, tačiau mane nustebino tai, kaip sudėtinga yra rasti tą pusiausvirą tarp išsiskiriančių interesų, skirtingų tikslų bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Ir turbūt visi žinote, kokie e, yra tie kontroversiški klausimai, tai yra susijusios teisės, e, teksto ir domenų e, paieška. Vis dėlto man susidaro toks įspūdis, kad kad ne viskas iki šiol yra gerai apibriešta, ne visos koncepcijos, ne, visi, ne visos savokos. Egzistuoja tos pasyvios, aktyvios platformos. Ir norėčiau paklausti, ar komisija galvoja apie tas aktyves pasyves platformas, suprantu, kad tai yra sudėtingi aspektai, yra įvairiausių skirtingų apibriešių ir pačiose valstybėse narėse. Tad norėčiau sužinoti, ar komisija dirba šią kryptimį, ar norima sukurti tikslesnę apibriežtį. Manau, kad tai būtų naudinga mums. E, dirbantiems e, su šiais klausimais, su tokiais dokumentų rinkiniais. Na ir kalbant apie tas gretutinės teisės, susijusius aspektus, neretai mūsų teisininkai, teisės tarnybos nėra itin naudingi, nes jiems sudėtinga rasti reikalingus sprendimus susijusius su šiomis savokomis. Tad daugiau norėčiau sužinoti apie tas pasives ir aktyves platformas. Ko jūsų nuomonė būtų galima tikėtis iš komisijos, ar galima viltis, jog bus sukurtos tikslesnės šių savokų apibrieštis? Ačiū labai, ačiū kolegai už klausimus ir pastabas. Dabar žodis ponui Kokličiak, jis pasisakys Guja frakcijos vardu. Ačiū labai, ačiū gerbiamas pirmininkė. Norėčiau iškelti du paprastus klausimus. Pirmasis jų susijęs su duomenimis. Su duomenimis ir programomis, pavyzdžiui, Excel ir panašiai. Norėčiau paklausti, kaip apsaugoti tokius elementus Nes kalbant, pavyzdžiui, apie matematiką, tam tikrus dalykus galima programuoti, parengti, kai, kuriuos, kai kurie jau yra Excel lentelėse iš anksto parinkti, kai kuriuos elementus jūs patys turite įtraukti. Ir prisijungsiu prie kolegos, kuris jau pasisakė klausimo. Kur yra ta riba tarp paprasto programavimo kuris nepatenka į kažkokią, kažkokias tai apsaugos zonas ir kažkokių tai sofistikuotų, sudėtingesnių slapukų naudojimo. Toks būtų pirmasis mano klausimas. Dabar dar dėl apriepties norėčiau paklausti. Na, jeigu vyktumėte, pažiūrėjau, Vokietiją, Čekijos Respubliką ar Austriją ir važiuotumėte automobiliu, greitkeliu ar traukiniu, neretai susidurtumėte su, su situacija, kai tiesiog nebūtų e, mobilaus ryšio. Ir tai nutinka gana dažnai. Tad e, nežinau, ar galima kalbėti apie tą būtinybę e, priversti valstybės norės užtikrinti e, aukšto aukšto domenų prieinamumo galimybės, net ir neįtin e, tankiai apgyvendintose teritorijose. Nes net ir Europos sostinių e, centruose, miestų centruose tas signalas e, tikrai neretai būna įtin silpnas ar jo apskritai nėra. Tad kaip reikėtų užtikrinti, kad e, tos problemos bus sprendžiamos? Tokie būtų mano klausimai jums. Ačiū labai. Blanco López, prašau. Muchas gracias. Eh, vicepresidente, se habla y mucho de derecho. Labai ačiū. Mes kalbam apie intelektinės nuotsavybės teisės skaitmeninėje vieningoje rinkoje ir aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, ar bus pakeitimų teisinėje sąrangoje ir kiek tai susijęs su intelektinė nuosavybė. Ar jūs atsisakot šito tikslo? Mes ką tik balsavome dėl pranešimo, dėl platformų kartu su inko komitetu. Ir vidurio laiko tarp peržiūroje buvo pasakyta, kad yra ketinama imtis e, veiksmų platformų srityje ir turėtų būti parengtas teisinis mechanizmas. Galėtumėte pasiūlyti tokį teisinį mechanizmą ir e, klausimas yra, kada bus parengtos šitos gairės. Taip pat norėčiau paprašyti, gal turite informacijos apie e, plačiai juos ryšį ir jo įgyvendinimą. Jūs teigiate, kad tikslas buvo finansuoti maždaug 17-12 projektų nuo 17 iki 20 metų. Tai tikrai labai svarbus e, fondas regionams, pavyzdžiui, Galicijoje, mano regione. Mm. Labai ačiū, kolega, ponė Virkūnen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui. Aš manau, kad komisija labai aktyviai veikia, dirba per pastarosius metus, įgyventina skaitmeninė darbo tvarkė ir kaip jūs sakėte, jūs pateikite daug pasiūlymų per pastarosius metus ir mėnesius ir dabar parlamento ir tarybos eilė priimti sprendimus, o paskui valstybės narės turi pradėti gyvendinimą visų šių pasiūlymų. Kadangi žinome, jog Tai yra vienas iš raktų į sėkmę Europoje, būsimoje Europoje, kad mes būtume konkurencingi skaitmeninėme pasaulyje. Aš norėčiau išgirsti jo, jūsų nuomonę apie tai, kaip jūs suprantate, kokia yra dabartinė padėtis Europoje, jeigu mes žiūrėsim skaitmeninį pasaulį apskritai, jeigu žiūrėsim, kas vyksta Junktinėse valstijose ar Azijoje, ar Europa yra pakankamai konkurencinga, ar mes pakankamai greiti, ar turim dar problemų, kad mes esam per lėti, per daug biurokratijos pas mus, per stipri administracija, nesam pakankamai greiti, nes kaiminėme pasaulyje ir jeigu reikėtų pasirinkti vieną, du ar tris, du ar tris pagrindinės e, sritis, kur mes esame aktyvus Europoje ir skaitmeninėme pasaulyje, kokius svarbiausius žingsnius turėtume žengti. Ačiū, ponė. Ponas Kolombačev. Dėkuoju, ponia Buzek, galiu pažadėti, kad dalyvausiu 20, birželio 10, nes pasiūlymas yra atsiradęs iš parengtas mūsų šalies. Mano klausimas e, panui komisijos nariui ANSIP yra susijęs su privatumo reglamentu, e-privatumo reglamentu, kuris yra, e, ar bus greitai svarstamas parlamente. Kaip žinome, GDP atitinka ir įsigalios nuo 2018 e, gegužės 25 dienos. Tačiau komisijos pasiūlymas dėl e, e, e privatumo pateiktas tą pačią dieną. Ir klausimas, kodėl tai yra leks specialis, tai yra specialioji teisė ir negalima įstatymą priimti anksčiau, bet klausimas, kodėl tą pačią dieną. Jeigu mes atidėtume, pavyzdžiui, aš nenoriu atidėti ilgai, bet, pavyzdžiui, šešiems mėnesiams kažką realistiško, bet Bet žinote, kiek yra kontroversiškų e, klausimų susijusių su e-privatumu ir mano kai kurie kolegos iškėlė klausimą apie slapukus, apie, apie ieškiklius, paieškos sistemas ir ar galim tai panaudoti, pavyzdžiui, telekomai galėtų prisidėti parengti įrangą. Ir yra tikrai daug svarstytinų klausimų. Na, laimėjai mes turime patyrusių pranešėjų ponia Lauristin, bet e, jeigu turėtume daugiau laiko diskusijoms, na, neatidėti per ilgai, bet trim šešiems mėnesiams vienas dalykas, o antras dalykas, jeigu mes po to e, paprašytume kompanijų bendrovį pasirengti, kad būtų e, numatyti nauji reikalavimai, naujojo reglamento reikalavimą. Pavyzdžiui, e, reikia naujos įrangos parengti naujus browserius, tai negalim tai padaryti per tris mėnesius, nes jeigu parašyta 25 gegužės, tai ir viskas turi būti įgyvendinta iki rūpjūčio 25. Tai, tai e, reglamento kokybė pagerėtų, jeigu būtų skirta daugiau laiko ir taip pat įrangos kokybė, ką reikia padaryti, kad būtų įgyvendintas šitas reglamentas ir palikti laiko 6-9 mėnesius. Taigi mano klausimas yra apie laiko terminus ir apie aprivatumą. Labai ačiū, kolega. Jeigu galima, turiu vieną bendro pobūdžio klausimą, ponė vicepirmininkė. Teigiama, kad 70 e, ar net 80 procentų inovacijų dabartinėje ekonomikoje yra pasiekiami remiantis e, skaitmeniniu sektoriumi. Jeigu, pavyzdžiui, galima būtų kalbėti apie diagnozavimą, apie chirurgiją, tai dėl tų įgyvendintų sistemų viskas yra daug tiksliau ir geriau. Yra tikrai tobula Ta pati galime pasakyti apie vidinę energijos rinką. Jeigu, pavyzdžiui, yra tie išmanieji tinklai, ir panašus dalykai visą tai grindžiama skaitmeninėmis sistemomis. Taip pat yra sakoma, kad yra didesnis svertai tokiems inovacijoms ir startuoliams ką mes, kaip ES, galėtume padaryti, kad e, užtikrintume tinkamą finansavimą investuotojai startuoliams, nes jie nori būti Amerikos rinkoje, o nelikti Europos rinkoje, nes yra aišku, didžiulės e, rinkos Berlyne, Londone, Milane, kitose vietose, Barcelonoje, bet apskritai šnekant, tai visi svajoja būt, dalyvauti Amerikos rinkoje ir pasiekti, gauti investicijas iš jungtinių valstijų. Ar turit minčių? Aš žinau, kad tai yra labai sunku pradėti apie tai galvoti, bet jeigu norime būti tikrai inovatyvus ateityje, tai norėtume padaryti didelę pažangą ir vieningoje skaitmeninėje rinkoje, bendroje skaitmeninėje rinkoje. Tai galbūt reikėtų e, tokiu atveju padėti startuoliams vienu ar kitu būdu. Tai yra bendro pobūdžio klausimas. Daugiau klausimų nematau, taigi gerbimas pirmininko pavaduotojų, ar galėtumėte atsakyti užduotus klausimus? Labai ačiū už visas pastabas, už klausimus, už pasiūlymus. Norėčiau pradėti nuo bendresnių klausimų. Aišku, džiaugiuosi, kad dabar e, naujas komisijos narys buvo paskirtas Bulgarijos vyriausybės. Na, vien tik tai tie visi dokumentai, dokumentų paketai Tai, žinoma, juos visus, visą tai panešti sunku, aišku, reikia pagalbos. Tikiuosi, kad ponia Marija Gabriel e, dalyvaus e, posėdėje šiame komitete ir mes jau esame su jie susitikę. Ir aš tikiuosi, kad e, ji tikrai bus gera komisarė, komisijos narė atsakinga už skaitmeninę rinką. Norėčiau padėkoti Pilar dėl Kastilio Vera už e, visą tai, ką jūs nuveikėte skaitmeninėje rinkoje, telerinkoje Europos Sąjungoje ir jūsų dėka, manau, kad dabar daugeliu žmonių e, viso Europos Sąjungoje e, daug kas tapo realybė ir aš manau, kad inovacijos pasieks visus. Bet kaip daugelis jūsų minėjote, ne, telekom, ne visi telekom paslaugų tiekėjai mm, yra e, yra pasirengę gyventinti tą taisyklę, kad turėtų e, prieigą visi e, visoje ES rinkoje. Ir tu, yra bendrovių, kurios patiria sunkumų, tačiau žinome, pavyzdžiui, Skandinavijos regione jeigu kainos yra prieinamos ir yra toks dosnus paketas, geras paketas, tai yra ir reikia kažką derinti, tvarkyti viduje, bet aišku, tai nėra mm, galimybė taikyti aukštesnės mm, kainas tiems asmenims, kurie lieka šalies viduje ir ne, nevyksta į užsienį. Bet ponė Pila dėl Kasilio Vera taip pat minėjo kibernetinį saugumą. Man kibernetinis saugumas yra tikrai svarbi sritis Ir jūs tai suprantate, tai supratote, kai aš mm, kalbėjau nepradžioje. Mes mėginame numatyti bendrus kibernetinio saugumo mm, standartus daiktų internetui. Tai yra pavyzdžiui, mokesčiai renkami Junktinėse valstijose ir Junktinėse valstijose jie moka daug ir jie e, skiria daug dėmesio daiktų internetu ir e, kibernetinio saugumo klausimams. Šiandien, kaip žinome, jeigu, pavyzdžiui, gamintojas gamina mm, lempas ar kitus dalykus, kurie yra pigus ir jeigu kažkas yra susiję, sujungtas su internetu, tai jie nekreipia jokio dėmesio saugumo interneto srityje. Ir daugeliu atveju, kur yra kažkokių mm, numatytų faktorių kibernetinio saugumo srityje, bet žmonės nemasto, negalvoja apie tuos e, nustatytus reikalavimus ir, pavyzdžiui, mobilus telefonas arba e, planšetė, tai žmonės, ne visi, bet kai kurie, dauguma keičia tuos gamintojų numatytus standartus. Bet kai perkam naują dulkių siurblį, namuose niekas nenori keisti e, gamintojų numatytų saugumo standartų ir yra per daug lengva blogiečiams, blogiems berniukams mm, pasinaudoti sujungtais renginiais. Mes mėginame e, sutarti dėl bendrų kibernetinio saugumo standartų daiktų ir internete, bet turime daug dėmesio skirti ir į kibernetinius įsilaužimus. Tai aišku, visi žino, naudinga plauti rankas, ypač prieš valgį bet žmonės negalvoja, kam tai reikalinga. Tai yra įprasta. Tačiau, kai kalbam apie sujungtuosius įrenginius, tai nėra taip įprasta. Kalbant apie daiktų internetą, tai nėra tai, kas yra, sakykime, prabanga. Na, yra robotai, dulkis ir blys namuose, bet ir protinga prijungti, pavyzdžiui, ar yra protinga sujungti su e, šaldytuvą su lygintuvu. Ir e, kai e, nereikia šaldyti mano alaus, tai šaldytuvas palauks. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, pasinaudosim elektros energijos naudojimo didžiausiais ir mažiausiais e, laikotarpiais, tai tuomet galėsime su, su, sutaupyti šimtus milijardų eurų Europos Sąjungoje. Tai yra protinga sujungti šaldytuvą su e, lygintuvu. Tačiau yra visai pavojinga nepakeisti pakeisti tų numatytų, gamintojo numatytų saugumo standartų. Taigi turėtume skirti daugiau dėmesio kibernetiniams įsilaužimams. Kai kalbam apie naujus standartus, reikia kalbėti ir apie naują įgaliojimą Lizai ir dabartinis įgaliojimas yra laikinas, reikėtų nuolatinio įgaliojimą Nisai. Toliau kibernetinis saugumas e, ekspertų centrų ir geresni ryšiai tarp šitų centrų visoje Europoje yra reikalingi. Mes turime konkuruoti su kibernetinio saugumo projektais, kuriuos rengia, pavyzdžiui, Junktinės valstijos. O dabar mūsų pozicija yra, na, šiokia tokia. Reikia investuoti daug daugiau į kibernetinio saugumo srity. Taigi, apie operacinius pajėgumus aš jau minėjau, bet kaip žinote, didesnės valstybės narės negalvoja apie tai, kad reikėtų turėti europinį tų operatyvinių pajėgumų Europos Sąjungos lygmenių, nes tos pačios išsisprendžia savo klausimus. Bet ypač mažesnėse valstybėse narėse yra poreikis turėti operatyvinius pajėgumus Europos Sąjungos lygmenių. Mes turime aptarti šitos klausimus, bet mano supratimu, Šitie pajėgumai Europos Sąjungoje, ką daryti, kaip reguliuoti ir kaip tvarkyti su piratais, jie yra reikalingi. Toliau, laisvi duomenų srautai. Kitas klausimas. Praėjusį gruodį diskutavome e, telekomo taryboje ir šioje tarybo, šiame tarybos posėdyje pasisakė 20 kalbėtojų. 18 prašė, kad būtų imtasi veiksmų nedėlisant, taip pat e, teisinių veiksmų ir jie visiškai pritarė. Vienas e, pritarė, bet turėjo ir abejonių. O dabar jie teigia, kad jie visiškai remia laisvą duomenų įdėjimo principą, o vienas buvo prieš. Dabar, kai mes išplėtėme savo požiūrį dėl laisvo duomenų judėjimo, tai žinote, teikti, numatyti garantijas, kaip gauti prieigą prie duomenų saugomų kitoje valstybėje narėje. Na, manau, kad tas, kuris buvo prieš, taip pat pereis į šalininkų pusę e, šitam šito laisvo duomenų judėjimo principo. Nežinote, Europos Sąjungoje tendencija dabar yra bloga. Jau dabar yra 50 šešios skirtingos taisyklės tai ir teisės aktai Europos Sąjungai 21 valstybėje narėje dėl duomenų lokalizavimo ir aš norėčiau pasakyti, kad ta pati tendencija yra visur, visame pasaulyje. Tie dideli žaidėjai, jie sugeba tvarkyti su susiskandžiusią Europą, bet jie gali turėti ir 28 duomenų centrus 28 valstybėse narėse, bet e, kaip dėl mažų ir, ir vidutinių įmonių, kaip dėl startuolių, startuoliai negalės e, pasiekti 28 duomenų centrų 28 valstybėse narėse. Ir vėlgi siunčiu žinę, kai mes e, tęsim duomenų lokalizavimo tendencijas, tai bus aišku signalas. Sėdėkit namuose arba vykite į jungtinės valstijas, kur yra vieninga rinka, kur yra 380 e, vartotojų, bet vėlgi mes nenorim siūsti tokią žinę mūsų startuoliams. Rugsėjo mėnesį tikiuosi, mes e, pateiksim domenų e, strautų, laisvo domenų judėjimo e, pasiūlymus ir vėliau aptarsim iškylančius klausimus, kaip, pavyzdžiui, domenų nusavybės, prieigos prie domenų, atsakomybė ir visiškai atvirai išnekant, komisija nėra pasirengusi pateikti realių sprendimų, pavyzdžiui, dėl domenų nusavybės dabar. Mums reikia daugiau laiko. Ir sutinku su visais, kurie sakė, kad tai yra labai svarbus principas Europos pramoniai. Tik vakar vyko konkurencingumo tarybos posėdis ir šiame posėdyje niekas nepasisakė prieš, bet dauguma dalyvių pritarė iniciatyvai. Toliau. Domenų nustavybė. Kaip žinome, praktika galiuojanti ES yra labai skirtinga. Kai kurioms bendrovėms domenų nustavybė nėra svarbi. Jie nori prieigos prie domenų, pavyzdžiui, Scania. Jie įjungės jungė tūkstančius, šimtus tūkstančių mm, mm, mašinų, automobilių ir jie sako visame pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, jiems nereikia senų domenų, reikia naujų domenų. Siemens taip pat, jiems reikia naujų domenų, jiems reikia prieigos, bet, pavyzdžiui, tom tom tuo pačiu metu, o jie nori turėti duomenis. Ir aš nesu pasirengęs pasakyti, kad vienas sprendimas yra geras, o kitas blogas. Ir, bet reikia, yra poreikis parengti tokią bendrą suderintą požiūrį ir mes tikrai turim dirbti ties šiais klausimais. Dėl autorių teisų, tai e, galbūt nėra taip labai susiję su jūsų komiteto darbu, bet sutinku su tais kalbėtojais, kurie sakė, kad labai sunku rasti pusiausvyrą tarp įvairių interesų ir mūsų pasiūlymų mes norėjome turėti šitą pusiausvyrą, bet sutinku, visuomet yra kažkas, kas nepatenkintas bet e, mūsų pasiūlymų, autorių teisų pasiūlymų, mes norėjome išplėsti kilniai šalies principą ir taip pat įvesti privalomą kolektyvinį teisų e, tvarkymą, reguliavimą ir tokiu būdu padidinti turinį dvigubai, kuris būtų prieinamas tarp valstybinių mastų ES piliečiams. Taigi šiandien administraciniai kaštai mm, yra labai dideli, per dideli. Tai yra tikra kliūtis, barjeras tiems, kurie norėtų, pavyzdžiui, rodyti filmus arba, arba televizijos programas Jie nenori prisimti tų administracinių kaštų. O tai yra problema taip pat ir kuriejams, jiems nebus deramai atlyginama, jeigu bus per sunku išsiaiškinti, kas yra teisų turėtojas ir mm, jeigu dėl šių sunkumų žmonės e, renkasi tuos pilkmasius juoduosius metodus arba neteisėtus metodus, kaip, prieiti, kaip gauti prieigą prie skaitmeninio turinio. Kaip žinome, 68 procentai filmų Europos Sąjungų, filmų e, žiūrėtojų e, teigia, kad jie naudojasi nemokamais persisintimais tai tikrai problema ne tiems žmonėms, kurie nemokamai persisunčia, bet autoriams problema, kuriems nėra tinkamai atlyginama. Taigi e, reikėtų aptarti ir tarp valstybinę prieigą prie skaitmininio turinio. Aš nekalbu apie nemokamą prieigą. Be to, nekomerciniai darbai vėlgi nėra realaus poreikio e, rodyti, pavyzdžiui, filmus dideliuose kinoteatruose, bet e, kokie interesai ir kaip užtikrinti prieigą žmonėms, kad e, tie, kurie domisi, kad jie galėtų pasiekti knygas arba filmus, tai mes turim parengti kažkokį sprendimą. Taigi yra išimtis, švietimas, pavyzdžiui, tokia išimtis, jeigu, pavyzdžiui, dėstytojas nori mokyti, dirbti, dėstyti kaimininėje šalyje, tai daugeliu atveju jie, jiems kila nerimas dėl panaudojimo teisų. Galbūt vartotojas. Uh, Pavyzdžiui, jeigu yra saugomas autorių teisės ir e, profesorius dėstytojas kitame universitete, jeigu pasinaudos tais duomenimis nelegaliai, tai bus skandalas. Todėl reikėtų dėstytojų gyvenimą pa palengvinti, bet tai nėra vienintelė priežastis, dėl kurios mes taikome išsilavinimo pašvietimo išimti. Toliau duomenų pasiekimas. Mes esam progresyvesni ir liberalesni negu, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje galiojančios taisyklės, bet Junktinėje karalystėje e, duomenų paieškos taisyklės yra labai aiškios ir liberaliausios Europos Sąjungoje Ir mane stebina tai, kad pranešėjas siūlo tas taisyklės dar labiau liberalizuoti ir tokiu būdu mes e, sunaikinsime galiojančius verslo modelius, kurie kai kuriuose e, sritise dirba visai gerai. Taigi reikia e, būti atsargiems ir nesugriauti tinkamai funkcionuojančių verslo modelių ir autorių teisų srityje. Toliau. Toliau kitas klausimas tai yra platformų, kurios remiasi e, prenumerata ir yra, pavyzdžiui, e, keli šimtai e, abonentų per mėnesį ir tie, kurie mažai užsisako, tai jie moka, sakykime, muzikos kuriejams porą šimtų milijonų eurų, bet taip pat yra ir kitų platformų, kurias e, remia e, reklamos tikėjai ir jos kontaktai yra iki milijardų per mėnesį, bet jos moka muzikos kuriejams 643 milijonus eurų. Taigi 142 ir 2 milijardai, o 1 milijardas ir 0,6 milijardo. Aišku, muzikos kuriejai nepatenkinti, nes yra spraga, kažkas vartoja jų, e, naudojasi jų kūriniais, o jiems nėra atlyginama. Ir yra siūlomas sprendimas šiai problemai. Taigi pažiūrėkime, kaip šios dėrybos parlamente vyks bet esu įsitikinęs, kad reikia užtikrinti teisėtą teisinę prieigą mūsų piliečiams legaliai nusipirktam tai skaitmeniniam turiniui ir tada, kai jie keliauja kitose šalise ir taip pat turime užtikrinti deramą atlyginimą mūsų autoriams. Nenoriu pasakyti, kad vienas iš tikslų yra svarbus, o kitas pavyzdžiui, užtikrinti deramą atlyginimą autoriams yra mažiau svarbus. Ne. Jie yra vienodai svarbus. Lydėjų teisės, gretutinės teisės. Čia yra karštas klausimas visur. Na, aš negaliu pasakyti, ką nors pasakyti tiems, kurie prašė to sprendimo, bet e, yra pavyzdžiui, spaudos e, atstovai negauna tų gretutinių teisių. Ir koks yra skirtumas tarp įrašų e, kuriejų ir, ir spausdintų kūrinių Ir, pavyzdžiui, sakysim, įrašų, kurie turi, turi turėti įrašų studiją ir darbuotojus, o, sakykime, spauda turi turėti e, ir žurnalistus, ir, ir fotografus, ir, ir spausdinimo įrangą, bet e, jie nėra tik tai kažkokie e, tarpininkai. Ir jie net nekalba apie gretutinės teisės. Manau, kad jie turi teisę naudotis kritutinėmis teisėmis. Na, bijau, kad laikas bėga greitai, kai aš kalbu. Dar dėl platformų buvo klausimas. Mes e, sakėme pačioje pradžioje, kad šitas komitetas nesilaikys horizontalaus požiūrio, kalbant apie platformas, kadangi tai yra per lengva užmušti inovacijas, kai yra per daug sureguliuotas platformas, tai yra tiek daug įvairių platformų. Ir mes nusprendėme e, analizuoti kiekvieną atvejį a, a, atskirai. Kalbant apie pranešimą ir veiksmus, Taip reikia kištis mūsų bendradarbiavimo ima ūkis, kaip apsaugoti mūsų vartotojus. Tai yra mm, klausimai sprendžiami. Jeigu nėra signalo magistraliai keliuose, aš žinau, kad tai reiškia, man tai nepatinka. Nes, pažiūrėjau, Laplandijoje nesvarbu ar Švedijos, ar Suomijos pusėje yra puikus 4G ryšys, bet pavyzdžiui, gyventojų tankumas Patlandijoje yra mažesnis negu vienas gyventojas e, kvadratiniam kilometrui. Tačiau vakarų Europos šalyse, net žinote, keliaudami iš Briuselio į Strasbūrą, dešimtis kilometrų, kai nėra ryšio, tai nėra prieigos, nepanaudosite internetu, bet negalite net paskambinti. Kaip taip gali būti? Laplandijoje nėra e, e kelių, tušti keliai, kito automobilio reikėtų laukti valandas, bet yra 4G apimtis, o čia yra kamščiai ir nėra ryšio. Tai, na, šiandien galime išgyventi, galime išgyventi be šitos apirties, bet rytoj, kai bus automobiliai be vairuotojo, tai reikia geresnio bendradarbiavimo spektro srityje. 25 minutės. Taip, na, dėl startuolių, manau, kad jau pasakiau, kad tikra problema yra es rinkos susiskaldimas. Ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką, mes turime padėti startuoliams, kadangi jeigu šita rinka išliks susiskaldžiusi kaip yra dabar, tuomet e, čia Europos Sąjungoje kažką padaryti, na, bus daug sunkiau negu Junktinėse Amerikos valstijose, kur yra didžiulė bendra rinka Ir mes ES norime tiesiogiai padėti startuoliams ir kurti jų punktus ir tuomet kurti startuolių tinklus. Aišku, finansinis bendrovė kapitalas tai yra ir didelė rinka. Labai ačiū Jūs, Jums pavaduotoja už tokią plačią diskusiją įvairiausiais klausimais. Tikiuosi, kad turėsime daugiau galimybių sustikti su jumis. Ar norėjote dar kažką pasakyti? Dėl elektroninio privatumo dar buvo klausimas. Prašom atsakyti. jau kalbėjote ir taip beveik pusę valandos, bet sakėte man, kad aš turėsiu neribotą laiką. Pirmininkas, na, riboja tik tai mūsų narių kantrybė. Atsiprašau. Paskutinė pastaba dėl elektroninio privatumo reglamento ir klausimas buvo vien tik tai dėl to, kodėl tą pačią dieną buvo aptartinės ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Viskas priklausys nuo darybų parlamente vyks trilogai ir po to turėsime galutinę e, elektroninio privatumo reglamento įgyveninimo terminą. Tikslas buvo išvengti skirtingų interpretacijų e, skirtingose valstybės narėse. Todėl ir numatėme tą pačią įgyvendinimo datą abiems reglamentams. Tačiau elektroninio privatumo reglamentas, mano nuomonė, yra reikalingas ES, nes šiandien turime direktyvą. Tačiau direktyvos įgyvendinimas labai skiriasi 28 valstybės narėse. Pagal direktyvą komunikacijos konfidencialumas garantuojamas, kai kalbame apie telekomunikacijas. Bet ne, kai kalbame apie LTT. Na, o dabar mes sakome, kad komunikacijos konfidencialumą reikia garantuoti, net kai kalbama apie įvairiausias komunikacijos priemonės kurių gal dar šiandien ir neturime, galbūt ateitėje bus kažkokių sprendimų. Be to, vienodos žaidimo sąlygos e, telekomunikacijų paslaugų teikėjams ir OTT operatoriams. Telekomunikacijų operatoriai gali duoti duomenis, kad pagerintų savo e, paslaugų kokybę ir jie negali parduoti tų duomenų e, reklamos gamintojams, pavyzdžiui, ar reklamos užsakovams, kaip tai daro kiti. Na, o dabar pagrindinis principas bus žmonių sutikimas ir žmogaus sutikimo pagrindų ir telekomunikacijų operatoriai galės pardavinėti tuos ir apdoroti tuos duomenis. Ir pardavinėti reklamą ir panašiai. Aš žinau, kad leidėjai nerimavo dėl tokių taisyklių, tačiau kokios turime galimybės. Ir turime ir toliau tęsti tą patį su tais sausainukais, slapukais. Bet jeigu žmonės jau nepatenkinti dėl to, kad reikės ponėti tos e, sutikimus, kai kas ragina iš karto numatyti griežtus privatumo nustatymus. Na, o komisija pasiūlė kažką per vidurį. Bus e, kai kur e, reikalinga pasirinkti e, naršyklių nuostatose. Žmonės pasirinks ir taip pat galės keisti tuos nustatymus vėliau. Jeigu kažkas tai leidėjai ir kiti turės idėjų, kaip pagerinti mūsų pasiūlymą. Tai komisija bus atvira tiems pasiūlymams. Labai ačiū Jums už kantrybę. Noriu padėkoti už mūsų kol kas vaisingą bendradarbiavimą tarp komisijos ir įtrė komiteto. Ir lauksime tolesnių darbų. E, labai atsiprašau, kad turiu Jūs paskubinti, kad turėjau Jūs paskubinti pabaigoje, tai buvo mano klaida, bet diskusija buvo puikiai. Dėkuoju Jums. Kai kuriems iš mūsų nariams buvo labai svarbus Jūsų atsakymai, kurie buvo labai platus ir gilus. Labai ačiū, ponia pavaduotojau. Mėly draugai, kitas komiteto posėdis birželio 21-22 dienomis. Prašom būti pasirengusiems. Taip pat bus įdomių diskusijų per mūsų posėdį birželio 21-22 dienomis. Labai ačiū. Hearing at 1.30. Uh, ir klausimas šiandien 13.30. E, nors e, tai bus ir pietus, puikus metas, 13.30. Būsime labai liekni, jokių pietų, o tik tai klausimai.